pasakyti, kad dėl pono Martino pakeitimo balsuosime trečiadienį, pranešimo balsuosime trečiadienį. Na, o rytoj darbą pradėsime 9 ryto iki 1 dirbsime, o po to nuo 3 iki 12 valandos nakties. Darbo tvarkė yra sesijos dokumentuose ir taip pat tinklapyje. Dėkoju, sesija šiandien baigiama.